because I, I don't want to be. Uh, no, no, well, yeah, if I will not be the one. No, no, if I will be not the one. That's clear. And now I'm also playing ball. Right? We will. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous commençons. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pradedame darbą. Prašau visų e, susėsti ir nebesišnekėti. Susipažinote tikriausiai su posėdžio darbo tvarke. E, iš ryto įvyko koordinatorių posėdis ir jo rezultatus pristatysime. Jei niekas neturi jokių pastebėjimų dėl darbo tvarkės projekto, norėčiau papildyti tą informaciją, kuri pateikta e, Kobių News. E, E, naujienlaikraštyje mūsų kolega Salvador Garyga praėjusią savaitę susirgo e, per, ir tris dienas jam teko praleisti ligoninėje Strasbūre. Jis jau dabar pasveiko. Ir norėčiau biudžeto komiteto vardu e, perduoti jam geriausius mūsų linkėjimus pasveikti, atsigauti ir uh, sugrįžti į komitetą kiek įmanoma greičiau. Turėsime susitaikyti su tuo, kad nebus ir Giovanni Levijos e, pranešėjo dėl 2013 biudžeto. Giovanni neteko savo mamos ir, ir šiuo metu yra savo šalyje. Aš jam perduosiu mūsų komiteto vardu užuojautą. Mūsų darbui tai reiškia, kad šeštas ir septintas mūsų darbo tvarkiais punktai e, yra nukeliami. Ir dabar, kaip jau žvelgiu į EPP, į įtakingąją, galingąją EPP frakciją, uh, ir noriu jūs informuoti, kad būtų gerai, e, kad kas nors iš jūsų pavaduotų jį, e, svarstant 17 punktą, tai yra perkelimus 2013 biudžeto trečiajame skyriuje. Kas nors iš jūsų frakcijos galėtų pakalbėti tą temą. Dar, kalbant apie darbo tvarkę, siūlau įtraukti papildomą punktą e, kurį svarstysime šiandien po pietų. Ir tai yra e, teisingumo teismo nutarties aptarimas dėl įgaliojimų pasirašyti metinį biudžetą. Mūsų e, Juris konsultas ponas Penera e, šiandien po pietų ateis į komitetą ir pristatys tą sprendimą, kuris atrodo yra palankus parlamentui ir e, kai kas iš jūsų gal atsimenate, kad jau labai ilgą laiką dar prieš Romos artis atsiradimą sprendžiamas šis teisinis e, ginčas ir pagaliau viskas vainikavosi sėkminga baigtimi. Daugiau pastabų dėl darbo tvarkės neturiu. Jeigu jūs neturite, Tuomet pereinu prie kitų pirmininko pranešimų. Viskas yra Kobių News e, naujienų biuletenyje. Noriu Jūs informuoti, kad maždaug 11 valandą pas mus ateis lankytojų grupė, kurią pasikvietė Raimer Bögė. Tikiuosi, kad jis ir pats juos lydės. Ir tai yra E, lankytojų iš Šlezviko Holšteino grupė. E, mūsų rugsėjo penktosios dienos posėdžio protokolas, jei niekas neturės jokių pastabų, iki šio posėdžio pabaigos laikysime jį patvirtintų. Ir siūlau iš karto perėti tuomet prie penktojo darbo tvarkės punkto. Ir tai yra pranešėjų pasiūlymai dėl ES 2014 biudžeto. Atsižvelgiant į tai, kad Ann Jensen yra biudžeto komiteto delegacijos narė, kuris išvyko, išvyksta į Vilnių, turės šiandien e, link vidurdienio išeiti. Ir nes delegacija į Vilnių išvyksta šiek tiek vėliau. Ir e, todėl tą klausimą svarstysime dabar. N. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. 2014 biudžetas yra griežtų taupimo priemonių biudžetas. Netgi komisijos pasiūlymas pasiūlymas yra toks. Jis 5-7 procentais mažesnis nei šių metų biudžetas ir tai yra atspirties taškas, kurį visi turėtų visų, visų pirma suvokti. Taigi svarstame biudžetą, kuris e, yra mažinamas. Tas mažėjimas. E, Biudžeto mažinimas yra susitarimo dėl daugiamečiais finansavimo programos e, E, iš, išdava numatyta per atinančius septynis metus mažinti biudžetą. Europos e, vadovų taryba savo ruoštų dar pasiūlė tol, tolesnius biudžeto apkarpimus, e, svarstydama 2014 biudžeto pasiūlymą. Tie svarstymai vyko rugsėjo pradžioje tai ne, taryba nesiūlo labai ženklių apkarpimų. E, maždaug 2 procentai siūlo sumažinti įsipareigojimus 0,2 procentai sumažinti įsipareigojimų e, dalį, taip pat apriboti galimybę sudaryti naujus sandorius, o mokėjimų pusę finansų ministrai ypač skrubulingai nagrinėja, nes ten pažymėta, kiek e, šalis turės įnešti į ES biudžetą ir ten taryba pasiūlė lėšas sumažinti 1 procentu. Tai nėra katastrofiška, tačiau mūsų padėtis labai sudėtinga, turiuomenį ES E, gebėjimus, galimybės apmokėti sąskaitas ir įvykdyti prisimtus įsipareigojimus. Ir šį klausimą be abejo nesturėsime spręsti e, svarstydami ir kitų metų biudžetą ir formuluodami parlamento poziciją tuo klausimu. Savaitgalį praleidau E, bandydama išnagrinėti 1880 pakeitimų, kurie buvo pateikti tarybos e, pozicijai dėl biudžeto projekto. 460 pakeitimų pateikė komitetai, 500. 707 frakcijos, o 840 pakeitimų pristatė uh, nariai vertinant komitetų e, pasiūlymus, e, tai bendra tendencija yra tokia, kad jie siūlo atstatyti komisijos pasiūlymo skaičius. Yra keletas išimčių, e, kur komitetai pareiškia, kad jie sutinka su kai kuriais biudžeto apkarpimais ir nemažai atvejų komitetai ir frakcijos netgi siūlo skirti daugiau lėšų nei siūloma komisijos e, projekte. Mes e, šią padėtį svarstėme frakcijose ir, manau, e, artėjame prie bendros pozicijos, nors ar lieka neišspręstų klausimų, kuriuos reikia toliau svarstyti. Visų pirma, norėčiau aptarti mokėjimų pusę, nes mokėjimams taryba pasiūlė didžiausius apkarpimus. Jau šiais metais iškyla štai kokia problema. Nebuvo skirta pakankamai lėšų apmokėti ES sąskaitoms ir pagrindinė problema, e, žinoma, yra struktūrinėse fonduose nes projektai finansuojami pagal struktūrin, iš struktūrinio fondo lėšų, kelių tiesimas, tiltų statyba e, yra įgyvendinami daugelį metų. Ir vienais metais, e, pavyzdžiui, yra sudaromi sandoriai, o kitais metais pradeda plūsti sąskaitos. Septyniarių metų finansavimo programos pabaigoje visada sulaukime daugiau sąskaitų apmokėjimui. Ir tuomet susidaro keistoka padėtis, kai finansų ministrai, nors ir pažadėję Lenkijai, Rumunijai, kitoms šalims ar regionams, kad jie gali pradėti vykdyti kokį nors projektą, paskui pareiškia, kad nenori apmokėti pateiktų sąskaitų. Komisija rengia samatas ir surašo politinius skaičius įvertindama poreikius. Ir šiais metais vyko tikrai ar ši kova, e, verčiant, bandant priversti tarybą apmokėti sąskaitas, kurias reikia apmokėti. Biudžeto teisomasis raštas e, buvo parengtas 7 milijardų eurų sumai o devin, dėl 9 milijardų eurų e, taryba dar turi priimti sprendimą ir e, užpildyti šią spragą susidariusią šiais metais. Šį klausimą galima išspręsti kvalifikuotą balsų daugumą. Kitais klausimais reikalingas balsavimas. E, vienbalsis sprendimas ir, kaip žinome, kai kurios valstybės narės niekada nepritarė tokiems sprendimams. Uh, Taigi, jei jau šiais metais susidarė tokia padėtis, ko tikėtis kitais metais? Komisija oficialiai mums sako, jog jei kitais metais bus skirta visa suma numatyta daugiametėje finansavimo programoje, problemų neiškils. Jeigu tik šiais metais bus skirtos visos lėšos, kurių komisija prašo. Tačiau girdime koridoriuose kalbant apie tai, kad susidariusi skilė biudžete yra milžiniška. Todėl turime toliau svarstyti, kalbėti su komisija ir aiškintis, yra, kokia yra tikroji padėtis, kiek iš tikrųjų pinigų trūksta. Ir man džiugu pažymėti, kad Lietuva, pirmininkaujanti taryboje, su kuria mes šį klausimą svarstysime ir su kuria dėrėsimės dėl biudžeto, uh, pritarė tam, kad būtų sukurta darbo grupė mokėjimų klausimui. E, svarstyti, kad būtų nustatyta, koks yra tas tikrasis reikalingas skaičius. Ir kalbame apie tai, kad reikia e, gyvendinti įsipareigojimus, kurie buvo prisijimti prieš nemažai metų. Todėl, kalbėdamėsi koordinatorių posėdyje, priėmė išvados, kad mums reikia strategijos dėl mokėjimų, bent jau tokios strategijos, kad e, užtikrintume, jog komisija gautų tuos pinigus, kurių jai reikia. Žinoma, būtų gerai žinoti visą realią padėtį ir, ir galėti pasakyti, kad komisijai, kad ji turės galimybę apmokėti sąskaitas, bet bent jau reikia tokių garantijų. Apie tai kalbėjo koordinatoriai. Buvo svarstama, kaip galėtume e, viršyti e, mokėj, biudžeto projekte numatytą sumą mokėjimams ir kaip papildomas lėšas panaudoti programoms, kurių gyvendinimas baigėsi ir kurioms gali prireikti papildomų grinųjų pinigų. Dar diskutuojama, kaip tai išspręsti techniniais aspektais, ar reikia naujo uh, E, rezervo e, būtiniausiams poreikiams, kuris galėtų būti 4 milijardo eurų dydžio, ar galbūt vėlesniais metais reikėtų pasi, spręsti viską pasitelkiant lankstumo priemonę. Visus šios klausimus reikia svarstyti, bet manau, kad bendrai visi mano ir supranta, kad mūsų pozicija dėrybose turi būti tvirta ir ištinga mokėjimų klausimų kad e, Europos komisijai suteiktume galimybę apmokėti sąskaitas. Toliau įsipareigojimų pusė. Yra problemų vertinant visus pakeitimus. Pirmas, pirmo A ir ketv, pirmajame A biudžeto skirsnėje ir ketvirtajame skirsnėje. Komitetai, frakcijos, atskiri nariai kaip matosi, pageidaus daugiau lėšų nei numatyta labai apkarpytoje daugiametėje finansavimo programoje. Mes, parlamentas, dėl to taip pat susitarėme ir biudžeto komitete nusprendėme, kad laikysimės naujų žaidimo taisyklių. Taigi peržiūrėjau pakeitimus, bandžiau išsiaiškinti, ką galima būtų nuveikti pirmajame, pirmoje biudžeto antraštinėje dalyje e, reikia lėšų švietimui, moksliniams tyrimams, Erasmus programai, Kozme programai. E, dėl to buvo susitarta su valstybėms narėmis, tačiau taryba peržiūrėdama biudžetą to neužfiksavo. Žinau, kad komisija pateiks biudžeto taisomą įraštą šiandien būtent šiuo klausimu, o komitetai ir frakcijos būtent šiam skirsniui teikia pasiūlymus pakeitimuose. Ir kai, prasi, kai lėšos bus skirtos, programas pradėsime gyvendinti anksčiau nei numatyta, kai kurios kitos programos e, turės prasidėti vėliau, pavyzdžiui, energetiniams poreikiams ITER Ehm, eilutę siūliau mm, pavėlinti, bet pažiūrė, pirmą sulauksime komisijos pasiūlymą. Vienas B biudžeto dalis, čia didelių problemų nėra, tai struktūriniai fondai, pamatysite, kad visos lėšos paskirstytos valstybėms narėms. Iškils um, ypač aktualus klausimas skurstan, fondo skurstantiems žmonėms e, klausimas. Ir taip pat lėšų e, iš ankstinis skirimas e, jaunimo iniciatyvai, kaip šį klausimą išspręsti. Bet tai būtų pagrindiniai svarbiausi klausimai vienas B dalyje. Toliau žemės ūkio politika problemų su rezervais neiškilo čia Žemės ūkio komitetas išreiškė kai kurių, kai kurių pagidavimų dėl vaisių dalymo programos mokyklose, taip pat e, kai kurių parengiamųjų veiksmų, bet nemanau, kad iškils problemų dėl šio biudžeto skyriaus. O e, 3.2 skyriuje mes didiname sumas lyginant su tarybos pasiūlymais kultūros programoms, vidaus reikalų ir teisingumo reikalams, sveikatos apsaugos programoms. Taip pat yra nemažai programų šioje srityje, veikiančių šioje srityje policijos bei pabėgėlių. Ir tai susiję taip pat su sveikatos apsaugos rytimi. Ir čia grįžtame prie biudžeto projekto siūlymų. Ypač atsilgiant į, į, į tai, kad kai kurioms agentūrams patikėta naujų užduočių ir joms reikia išteklių, kad jos galėtų jas įgyvendinti. Bet taip pat noriu pažymėti, kad treč, trečiame skyriuje problemų neiškils. Toliau, užsienio reikalai ir užsienio politika. Čia yra didžiulių problemų. Uh, bandant e, patenkinti kolegų pageidavimus. E, vystomasis komitetas mano, kad reikėtų patvirtinti tokį patį biudžetą e, kitais metais kaip ir šiais metais. Tačiau planai yra visiškai kitokie. Pagal daugiametę finansavimo programą numatytas ženklus šios ryties finansavimo apkarpimas. nusprendžiau šioje srityje grįžti prie komisijos pasiūlytų skaičių, kai kuriuose keliose eilutėse mes siūlome skirti du, šiek tiek daugiau lėšų ir atsižvelgiame į vystomojo komiteto prašymą pakeisti e, biudžeto eilučių, kai kurių biudžeto eilučių struktūrą ir tai bus užtikrintas didesnis skaidrumas e, biudžeto lėšų panaudojimo. Kiti komitetai taip pat paprašė daugiau lėšų, neviršydami numatytų ribų. Čia kreipiuosi, žvelgiu į abi didžiasias frakcijas ir noriu pasakyti, kad jos, jų reikalavimai kuklesni nei užsienio reikalų komiteto. Tikiuosi, kad mums pavyks išspręsti e, šį klausimą balansuosime ties ribą, spręsdami ar viršyti pasiūlytus skaičius ar, ar ne. Kelios frakcijos mano, kad reiktų siūlyti viršyti tą, e, tas, tas ribas, peržengti tas ribas, nes yra lankstumo priemonė. Aš siūlau pasitelkti lankstumo priemonę e, nedideliai sumai ir šiek tiek viršyti tą, peržengti ribą padidinti sumas Palestinai. Ir tas numatomas padidinimui lėšas e, skiriame į rezervą, nes dar turime e, pris, peržiūrėti audito rūmų ataskaitą šiuo klausimu, kuri veikiausiai labai kritiškai vertins lėšų panaudojimą. Ir turėsime atsakyti dar į tą dokumentą prieš pritardami didesniam lėšų skirimui. Tai tiek dėl ketvirtosios išlaidų kategorijos. Aš labai e, drastiškai sumažinau Dėvė ir Afet komitetų siūlymus ir norus ir bandžiau suvokti, kokie yra tikrieji jų prioritetai. Administra, toliau administracinės išlaidos. Sakyčiau, kad E, viską paaiškinti galės ponia Holmeier. Mums reikia bendro požiūrio, vertinant kitas institucijas ir komisijos biudžetą, tačiau didžiausias sunkumas čia bus, aišku, dary, teisme svarstomas e, e, prašymas išnagrinėti atlyginimų kilimo sustabdymą Atrodo, kad taryba pralaimės šią bylą ir e, reikės rasti lėšų, bet bus sudėtinga, jei tų lėšų nebus, todėl reikia pagalvoti, kaip spręsti šį klausimą. Ir galiausiai noriu bendrai pakomentuoti agentūrų padėtį. Komisija, sakyčiau, pradėjo čia taikyti savotišką strategiją ir būrė agentūras į, į atskiras grupės. Jei kalbame apie 5 procentų mažinimą e, institucijų finansavimo, visi tam pritarėme ir visi turėtų su tuo susitaikyti, suvokdami, kad darbo laikas pasidaro, darbo diena pailgėja ir todėl e, tikėtina reikės mažiau darbuotojų. Bet mes netikime, kad ateityje kai kurių agentūrų augimas turėtų būti finansuojamas kitų agentūrų mažinimo sąskaita. Agentūroms reikia jų veik, iš, lėšų jų veiklai ir nemanau, kad galima kitaip apkarpyti lėš, lėšas ir pasiekti masto ekonomikos, tiesiog mažinant, e, agent, atleidžiant kai kurių agentūrų darbuotojus. Tačiau taryba tam pasipriešino, nes agentūros yra išdėstytos tam tikrose geografiniuose taškuose ir visi nori išlaikyti savo teritoriją agentūrą. O jei agentūros plečiasi, tai kiekvienos kiekvieną agentūrą reikėtų įvertinti atskirai, įvertinti jos padėtį ir jos reikalingumą. Į vieną atvejį konkrečiai, e, vieną atvejį konkrečiai norėčiau pakomentuoti. Ikon komitetas paprašė daugiau lėšų reguliavimo agentūrai finansinių paslaugų srityje ir komitetas e, siūlo rasti lėšų sumažindamas e, kai kurias e, biudžeto eilutes skirtas jam, pavyzdžiui, moksliniams tyrimams, studijoms, informacijos rengimui. Aš manau, kad tai teisingas, tinkamas pasirinkimas ir siūlau e, ir kitiems pasiekti komiteto pavyzdžių. Eksperimentiniai projektai ir parengėmėjai veiksmai nariai, komitetai ir frakcijos išdėstė, iš, patikė daugybę pageidavimų šiuo klausimu. Komisija išdėstė nuomonę dėl šių siūlymų ir noriu padėkoti komisijai už tai, nes tai tikrai naudinga medžiaga mūsų darbe. Mes taip pat esame pareiškę, kad norėsime ne tik e, pritarti, palaikyti komisijos poziciją, bet tai mums duoda ir naudingos informacijos, kuri E, leidžia priimti teisingą sprendimą. Daugybė tų eksperimentinių projektų ir parengiamųjų veiksmų nėra prioritetiniai dėl to, kad jie įtraukti į dabar įgyvendinamas programas. Taigi, e, čia viską jau išnagrinėjome ir išsprendėme, bet dar tarsiuosi su frakcijomis bandydama susitarti dėl bendro sprendimo e, parengiamųjų veiksmų ir eksperimentinių projektų atžvilgių, kad laikytumėmės numatyto apribojimų ir neperžengtume e, numatyto finansavimo. Yra pakeitimų ir įplaukų pusiai. Aš pati pateikiu keletą pasiūlymų, kaip įtraukti į biudžetą perteklinės lėšas ir taip pat e, pateikiau prašymą užtikrinti didesnį skaidrumą panaudojant, kai, kai valstybėms skiriamos lėšos e, skirtos administruoti um, įplaukas iš muito mokesčių ir kitų šaltinių reikia ypač ypatingo skaidrumo šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad mūsų pirmininkas pasinaudos proga aptarti e, šį aspektą, diskutu, kalbant apie nuosavųjų lėšų klausimą. Jeigu pasikeitė įplaukų išteklių eilutė, e, išlaidų eilutė nepasikeičia, nes tai yra du skirtingi dalykai pagal mūsų sistemą. Biudžeto eilutės, ne, kurios nepriskirtinos daugiametį finansavimo programai, pavyzdžiui, E, netidėliotinų ypatingųjų e, lėšų rezervas. Manau, kad to ypatingųjų lėšų rezervo mums prireiks kitais metais Sirijai, nes čia finansavimo poreikiai bus didžiuliai, todėl apie tai turime taip pat pamastyti. Taip bendrais bruožais atrodo strategija, kurią svarstoma. Ir todėl manau, kad svarbu pareikšti, jog mokėjimų klausimų mums reikia tvirtos, aiškios strategijos. Anksčiau to nereikėdavo daryti, nes tai ne, nebuvo problema, o dabar tai tapo problema, nes taryba nenori mokėti, kaip kai kurių sąskaitų ir, ir negali susidaryti tokia padėtis, kad komisija negalėtų apmokėti sąskaitų. Dėkui, ponė pranešėja. Pašiūlėte mums aiškę strategiją, aiškius tikslus. Mes turime biudžeto generalinio direktorato atstovą. Šiandien e, kolegija, komisijos kolegija, ar nesiuošia patvirtinti koreguojamųjų priemonių. Kreipiuosi į biudžeto generalinio direktorato atstovą. Dėkui, ponė pirmininkė. Kita savaitė tas taisomojo biudžeto e, laiškas, raštas bus parengtas, o šiandien bus keičiamas taisomasis šeštasis biudžetas, kuris yra šeštasis teisomasis biudžetas, kur yra numatyta sumažinti įplaukas iš tradicinių nuosavų išteklių. E, tai yra pajamos iš baudų, įplaukos iš baudų. E, mes nurodėme, kad žiūrint iš techninių pozicijų, E, bendros nacionalinės pajamos išauks 1,7 milijardais, muitų mokesčiai sumažėjo maždaug 10 procentų, lyginant su e, prognozėmis, e, tai įvyko ypač dėl krizės. Krizės poveikis buvo didesnis negu kad buvo manoma ir taip pat sumažėjo gan keistai vidutinis mokesčių lygis lyginant su įprastinė situacija. Ko gero, tą irgi nulėmė krizė, nes keitėsi importo struktūra. Mes tuo būdu peržiūrėjome taisomąjį biudžetą, šeštąjį taisomąjį biudžetą, nes paskutiniai pokyčiai dėja tik patvirtino e, įplaukų mažėjimą iš muitų mokesčių ir dėl to reiks e, papildomų išteklių E, turint galvoje bendras nacionalinės pajamas, maždaug milijardo 400 milijonų. Tai yra pakankamai ženkli suma. O kalbant apie baudas, turime galvoje 600 milijonų eurų sumą. Tokia yra situacija. Komisija dabar turi bendrą vaizdą, 13 metų situacijos bendrą vaizdą ir kitą savaitę bus parengtas pirmasis taisomasis 14 metų biudžeto raštas. Dėkoju. Taip pat dar turime antrą A e, atšaką to biudžeto, tiksamojo biudžeto antrą A atšaką, antrą dalį. Taip, galėčiau jum patvirtinti, kad tai bus arba šeštas, arba aštuntas taisomasis biudžetas, arba tas DAB 2 bis. Puiku, dėkoju. Gardie Sabal paprašė žodžio. Thank you. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pranešėja pakankamai aiškiai apibrėžė, kokią kryptimį planuojame eiti. Šiandien ryte buvo dar viena prezentacija, taip pat vyks debatai, diskusijos dėl būsimos parlamento strategijos e, socialistų e, į daugelį socialistų pasiūlymų e, pranešėja atsižvelgia. Mūsų pagrindinis argumentas yra toksai. Turime suprasti, kad 14 metų biudžetas sumažės maždaug 6 procentais lyginant su 13 metų biudžetu ir turėtume naudotis biudžeto priemonėmis ir mechanizmais, kad galėtume kompensuoti uh, tą lėšų praradimą e, tose srityse, kurios yra prioritetinės socialistams, tai yra augimas, inovacijos ir darbo vietų kūrimas. O kalbant apie antraštinės dalis, kurios yra skirtos užsienio politikai ir vystomajam bendradarbiavimui, šios rytis nuolat būdavo nepakankamai finansuojamos, lyginant su ES siekiu tapti globalių veikėjų. Šiuose srityse mes tą linkme esame pasiūlę 140 pakeitimų, kaip jau minėjau, ponė Jensen į daugumą jų atsižvelgia. Čia turiu galvoje įsipareigojimus. Kalbant apie mokėjimus, mūsų komitete reiktų surenkti diskusijas, kokia turėtų būti mūsų tolesnė strategija, kaip mes apsispręsime elgtis per dėrybas su taryba. Socialistų pasiūlymas buvo kuo įmanoma geriau pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, tų neatidėliotinų lėšų e, mechanizmų. Taip pat tai yra pakankamai naujas mechanizmas ir pagal jį mes galėtume paprašyti papildomų 4 milijardų mokėjimams. Kodėl siūlome tais instrumentais naudotis, kuo galima daugiau, pranešėjai jau tą minėjo. Uh, ir tas, ko gero, bus patvirtinta per kitą savaitę vyksianti trišalį sustikimą taryba ir komisija, e, kad mum truks maždaug 20 milijardų mokėjimo lėšų. Tų skaičių dar mm, nėra pateikta, bet maždaug toks trūkumas bus mokėjimų įsipareigojimuose. Aišku, tie instrumentai, tos priemonės, skirtos labiau įsipareigojimam negu mokėjimam, bet 20-25 milijardų e, trūkumo neuždengsime 5 e, milijardais. To neuž, neužtenka, aišku, bet bent jau penktadalį problemos mes galėsime išspręsti. E, per pastaruosius metus biudžeto komitete ne vieną kartą svarstėme mokėjimų problemas ir pabrėždavome, kad ES turi apmokėti savo sąskaitas. Negali būti tokios spragos mokėjimuose. Tai paliečia ir verslą, ir universitetus, kurie yra panaudoję lėšas, savo lėšas ir laukia, kad jos būtų kompensuotos, o komisija negali tų lėšų uh, jiems gražinti. Bet iš kitos pusės 20 milijardų irgi negalime prašyti, nes neturime jokių teisinių e, mechanizmų tokiam prašymui pateikti. Taigi laikydamėsi įstatymų, e, laikydamėsi e, esamos teisimės bazės galėtume prašyti vieno ar dviejų milijardų. Bet, kažin ar tai yra prasminga, nes ta spraga yra 20 milijardų. Negalime prašyti vieno milijardo. Bent jau tada prašykime keturių milijardų. Parlamento pozicija turi išlikti nuosekli per dėrybas su taryba. Taigi, jei dėl įsipareigojimų iš esmės yra susitarta, tik kai ką reikia pagerinti, tai kalbant apie mokėjimus, dar turėtume labai rimtai pagalvoti, kokia turėtų būti parlamento strategija, turėtume pagalvoti, kokia turėtų būti mūsų pozicija dėrybose. Taryba nelinkusi tų lėšų e, skirti, bet parlamentas turi siekti, kad sąskaitos būtų apmokėtos Žinome, kad taryboje viena valstybė narė jau paskelbė pavojaus signalą dėl to trūkumo mokėjimų įsipareigojimuose ir turime dar kartą pabrėžti, kad reikia apmokėti sąskaitas. Kitą savaitę per e, sustikimą su taryba ir komisija e, pamatysime, ar jau yra oficialūs skaičiai ir jei jie bus, tada galvosime, kokia turėtų būti mūsų dėrybų pozicija. Bet jau ne vieną kartą sakiau, kad sąskaitas reikia apmokėti. E, perviršinio biudžeto procedūra yra čia irgi pasitelkiama. Manau, kad taryba tikrai irgi puikiai supranta, kad reikia spręsti mokėjimo problemą. Negali būti, kad valstybėms uh, narėms, verslų universitetams trūksta 20 milijardų eurų. Tikiuosi, kad kitą savaitę pavyks pasiekti kokį nors sustik, susitarimą. Dėkui, toliau ponas Horton. Dė, dėkoju. Turėčiau dvi pastabas. Valstybės narės regis vis e, daugiau, e, vis labiau netinkamai naudoja regionų fondo lėšas. Ta pabrėžia ir audito rūmai. Aš noriu pabrėžti, kad labai esu patenkintas audito rūmų darbu. Kalbant apie įvairias išlaidas susijusias su struktūriniu ir regioniniu lėšų panaudojimu, tai turėtume labai mm, atidžiai tas lėšas naudoti, o ne švaistyti jas, o po to dėjuoti, kad yra trūkumas. Reiktų didesnio skaidrumo, kai kalbame apie lėšų panaudojimą. Jūs ir kolega Mulderis yra pateikęs pakeitimą, kurio siūloma tą skaidrumą panaikinti, to aš visiškai nesuprantu. Uh, Dėkui, gerbiamas kolega. Anjensen, e, jūs prašėte žodžio, norėtumėt užbaigti mūsų diskusijas. Praktiškai tai buvo klausimas komisijai. E, tas klausimas komisijai būtų dėl taupomojo biudžeto ir dėl iš ankstinio lėšų skirimo, frontloading. Ar galėtumėt atsakyti man į šį klausimą? E, tai būtų e, iš ankstinis lėšų skirimas Erasmus ir Kozme programoms. Prašom, e, pona Žanžan jau sakė ir jis neduos man sumeluoti, kad tas raštas dėl taisomojo biudžeto, kuris atsižvelgs ir į tą iš ankstinį lėšų skirimą susijusi su visais naujais elementais, dėl kurių pasiektas politinis susitarimas bus komisijos kolegijoje patvirtintas kitą savaitę. O antroji ta atšaka taisomojo biudžeto skirta e, mokėjimams bus aštuntasis taisomasis biudžetas ir tam taip pat irgi bus parengtas atitinkamas raštas. Ačiū pirmininkė. Aš turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau ir užduoti. Pirmiausia, Anė Jensen paminėjo, kad jūs, komiteto pirmininkė, galite turėti minčių dėl nuosavų išteklių. Man iš tiesų labai smalsu pasidarė, gal galėtumėte su mumis pasidalinti. Aš pasisakyčiau už veiksmus dėl nuosavų išteklių, bet tai nėra paprasta, nes mes neturime labai daug laisvės, turime gerbti daugiametį finansinį susitarimą. Taigi, jeigu galėtumėte mums pateikti daugiau informacijos, būtų labai įdomu ją išklausyti. Aš turiu du klausimus ir komisijai. Pirmiausia, dėl teisingumo teismo nutarties dėl atlyginimų. Ar mes turime daugiau informacijos, kokie yra konkretūs skaičiai, ar mes čia kalbame tik apie 2011 metų ar 2012 metų padidėjimą, ar mes turime išmokėti tas sumas 13 metais, ar galima atidėti iki 2014 metų, kokia yra mūsų manevro laisvė, kas galėtų pateikti man daugiau informacijos nes būtų sudėtinga, būtų didžiulė našta, jeigu mes ją turėtume išmokėti 2013 metais. Ir tai liečia ne tik komisijos biudžeto dalį, bet ir parlamento biudžeto dalį. Ir mes turėsime prie to dar sugrįžti negana infliacijos poveikio, dar atlyginimų išmokėjimas, tai jau būtų labai didžiulė našta. Taigi norėčiau, kad komisija išsakytų savo nuomonę šiuo klausimu. Ir kitas dalykas kaip dėl išlaidų susijusių su pavėluotai apmokamomis sąskaitomis. Mes atrodo nebegalime apmokėti sąskaitų laiku, tačiau kiek mums tai kainuoja šiandien kiek papildomų nuobaudų mokesčių mes turime sumokėti, kas galėtų pateikti naujausios informacijos, nes būtų labai įdomu sužinoti, kokie yra šitie e, mokesčiai, kokios susidaro sumos šiai dienai. Ačiū. Dėkoju, Goranai. Aš iškart atsakau į klausimą dėl tradicinių nuosavų išteklių. Bet čia siekiant to paties politinio tikslo, kaip ir du skirtingi, skirtingi dalykai susijęjami. Pirmiausia, trys institucijos keičiasi nuomonėmis dėl aukšto lygio darbo grupės sukūrimo, kuri sieks Europos biudžeto sistemos reformos. Žinote, kad daugiametėje finansų programoje uh, numatyta, kad šį rūdienį bus sukurta aukšto lygio darbo grupė, kurios nariai bus paskirti e, iš visų trijų institucijų. Taigi, visų trijų institucijų aukščiausio lygio e, atstovai galės apsikeisti nuomonėmis dėl e, darbo tvarkės. E, ir e, tikslų. Rytoj vyksta mūsų komiteto vizitas į Vilnių. Šį klausimą mes taip pat svarstysime su pirmininkaujančia Lietuva ir su jos prezidentė ponė Grybauskaitė, kuri labai gerai orientuojasi šiuose klausimuose, nes buvo biudžeto reikalų komisarė ankstesnės kadencijos e, komisijoje. Taip pat e, ponas Šulcas E, turės irgi galimybės apsispręsti dėl to, kokia galutinė parlamento pozicija turėtų būti šiuo klausimu. Taigi yra politinis spaudimas, noras tokio aukšto lygio darbo grupę sukurti, kuri be kita ko svarstytų ir tradicinių nuosavų išteklių klausimą. Šiais metais pirmą kartą biudžeto komitete ir plenarinėje sesijoje vyks diskusija dėl įplaukų, dėl biudžeto įplaukų dalies. Kalbant apie įplaukas parlamento, teisinės galios yra labai silpnos. Bet vykdydami diskusijas ir dėrybas dėl daugiametės finansų programos tradicinių nuo savų išteklių srityje supratome, kad jei mes norime bent minimalios paramos iš vyriausybių, iš spaudos, iš viešosios nuomonės, atėjo laikas pateikti informaciją visuomeniai, informaciją, kurios visuomenė nežino. Kokia ta informacija? E, tai, kad e, bendros nacionalinės pajamos mažėja. Kuo turtingesnė valstybė, to jos įnašas ES biudžetą, lyginant su jos bendromis nacionalinėmis pajamomis, yra mažiausias. Tuo būdu neturtingiausios Europos valstybės narės, e, lyginant su savo bendromis nacionalinėmis pajamomis, moka didesnį tų pajamų procentą į ES biudžetą negu turtingiausios 12 valstybių narių. Ir dėl to mes galvojame, kad reikia tuos skaičius skelbti, organizuoti e, diskusijas ir sudominti tuo, e, E, viešąją nuomonę. Galbūt tą galėjom padaryti anksčiau, bet ši mintis mums atėjo, e, kai supratome, kiek sunkumų yra bandant įtikinti kai kurių valstybių vyriausybės e, dalyvauti, aktyviai dalyvauti tokioje finansavimo sistemoje. E, taigi pranešėjas su Jean-Luc Dejan, e, kurie rengia pranešimą dėl tradicinio savų išteklių ir mūsų 14 metų biudžeto e, pranešėjai, ko gero, galėtų pateikti pakeitimus tais klausimais. Matysime, kokia tų pakeitimų yra teisinė ir politinė vertė. Pasižiūrėsime, ką galime daryti, jei kitos frakcijos nori kitus pakeitimus pateikti Manau, kad jos galės tą padaryti, bet šis mūsų, e, ši visa mūsų veikla turi tokį pedagoginį auklėjamąjį charakterį. E, komiteto nariai ar koordinatoriai, aišku, gali turėti kitokią nuomonę. Tai yra daugiau informacinio pobūdžio ir pedagoginė e, veikla Taigi, Elga, Elga, Helga, EPP e draugai, kurie irgi e, galės pasisakyti, o po to ir Vežanžan paprašysiu, kad jis atsakytų į Gorano klausimą pateiktą komisijai. So very, uh, Taigi, kaip ir daugelis kolegų sakė, ir dėkoju Anai už jos padarytą pristatymą. Padėtis yra tokia, kad biudžetas mažėja, padėtis yra labai rimta, biudžeto sumažinimas yra realus pirmą kartą, o padėtis yra tokia, kai mums skubiai reikia daugiau lėšų, o be to e, komisija nėra tokia jau drasi. Aš norėčiau kalbėti apie mokėjimų tragediją. Ir mes nesame taip pozityviai nusiteikę kaip socialistai. Aš manau, kad mums reikėtų laikytis lankstumo priemonės, tačiau kyla problemų dėl nenumatytiems atvejams skirto rezervo. Ir iš esmės tai reiškia iš ankstinį lėšų paskirimą. Taigi tai neišspręs mūsų turimos problemos dėl mokėjimų ir mes norėtume, kad būtų padarytas spaudimas tarybai ir būtų pakeistas DFP lygis ir būtų pataisytas biudžetas, nes dabartiniai lygiai, kurių mes siekiame, atneš mums problemų vėlesniais metais. Dabar dėl įsipareigojimų. Mums pirma, vienas ir ketvirta kategorija e, daugiausia rūpi. Mes norėtume, kad būtų padintas finansavimas Erasmus kosme programoms. Dabar Anės pasiūlytas vidinis paskirstimas dėl e, plačia juoščio tinklo yra neproporcingas. Mes norėtume, kad lėšas būtų paskirstytos kitaip. Mes taip pat norėtume, kad būtų pasinaudota turimomis maržomis ir lankščiau būtų naudojami 142. Mūsų nuomonė tai nėra pakankama. Dėl kitų biudžeto eilučių, dėl antraštinės 1b dalies visų pirma, mes pasisakome už paramą labiausiai skurstantiems tačiau e, problemų kelia e, padidinimas e, jaunimui dėl jų darbinimo galimybių, nes įgyvendinti nėra labai paprasta šitos dalies. Dėl antros antrašinės dalies mes turime viduje aptarti keletą klausimų, bet mes pasisakome už padidinimą kaimo plėtrai. Trečia antraštinė dalis Iš esmės mes jam, jai pritarime, bet mums kelia e, problemų e, padidinimas Frontex, o ketvirta antrašinė dalis, kaip ir jūs, mes sakome, kad esama didelių problemų. Mums svarbu e, lankstumo priemonę pritaikyti DCI linijai eilutį ir mes pritarėme tam padidinimui, kuris yra skirtas skubiai pagalbai teikti. Taip pat mums kelia problemų atlyginimų sumažinimo klausimas. Kai dėl agentūrų mes pritarėme jūsų poziciją išskyrus Frontex, o dėl įplaukų jūsų išsakyta mintis buvo gera įtraukti baudas į biudžeto sudarimo procesą. Ačiū. Ačiū Elga Dominik Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pristatyti APP frakcijos požiūrį į e, diskusijas dėl biudžeto. Dėl, kalbant apie mokėjimus, kaip ir visi kalbėjusieji, noriu grįžti prie situacijos aprašymo, kurį, kurį, kurį puikiai suformulavo N. Ir tai iš esmės yra faktų konstatavimas. Kita vertus, mes ne visiškai pritarėme e, būtent tiems patiems sprendimams ir siūlymams. APP frakcijos bendroji pozicija yra tokia eiti iki pat pasiūlytų aukštutinių ribų ir lankstumo priemonėje e, rezervuoti, tai taip pat numatyti net, net ypatingų jų išlaidų rezervę ne, iš, numatytų lėšų nepanaudoti. Kodėl? Nes mokėjimų problema iškylanti yra visiškai aiškus dalykas ir galima finansuoti mokėjimų poreikius pasitelkiant lankstumo priemonę arba tą ypatingą į rezervą. Nebuvo paminėtas štai koks dalykas. Mm, kalbame apie E, lėšas, kurias panaudojame, su, su juos suvindami į vieną e, fondą. Jeigu mokėjimams panaudosime lankstumo priemonės lėšas arba ypatingųjų e, poreikių rezervą pagal daugiametę finansavimo programą. Tai bent jau taryboje reikėtų, kad nesusidarytų blokuojanti mažuma, bet mums reikės e, priemonės e, mokėjimams finansuoti ir, kaip sakė kalbėtoja prieš mane, tikriausiai taip, taip elgtis ne visiškai tinka, nes mes ir toliau kalbėsime, svarstysime mokėjimų klausimą su taryba, bet mes vien, vienok panaudosime e, einamųjų poreikių finansavimui mūsų, savo pačių priemonė. Tai man netrodo visiškai logiška. Siūlau iki maksimumo panaudoti e, lankstumo priemonės lėšas. Nepamirškime, kad prasideda rinkimų laikotarpis, nes tokie sprendimai net ilgalaikiu laikotarpiu net laikys, ne, ne, ne, negalės būti tvarus dėl įsipareigojimų. Man atrodo, kad tarp frakcijų yra sutarimas šiuo klausimu. E, buvo sutarta kai, kurias, kai kuriuos projektus panu, pradėti anksčiau, kai, kur, kai kuriuos kitus pavėlinti, bet mes nepritarėm pozicijai, kurią išsakė pranešėja dėl, e, dėl ryšio tinklų plėtros. Čia kalbame apie 5 milijonus eurų, kurie būtų reikalingi dėl A ir B. Mes, siūl, mes pritarėme, kaip ir visi, pa, lėšų finansavimo padidinimui, bet mes manome, kad e, politinė valia turi atsispindėti biudžete Ir taip pat ypač aktualus dalykas yra jaunimo iniciatyva. Antra, antroji antraštinė dalis mus labai neramina e, siūlymai dėl įsipareigojimų. Nes kalbu apie žemės ūkį, taip pat tiesioginės išmokas, tai visada juk opus klausimas. E, daugiau esminių pastabų neturiu ir galiausiai mes pritarėme išsakytam susirūpinimui dėl to, kad tarybos ir komisijos pasiūlymai yra tokie skirtingi, taip išsiskiria. Atsakingi komitetai turėtų daugiau padirbėti e, Šiuo klausimu siūlome kai kuriais atvejais e, viršyti pasiūlytas ribas. 50 milijonų siūloma Palestinai, e, bet aišku, audito rūmo ataskaita, žinoma, nusipelnys mūsų e, dėmesio ir aptarimo. Pritarėme pranešėjos iš, išreikštam, išreikštiems vertinimams. Mokėjimų klausimas yra tikrai aktualus, nes tai yra esminis klausimas ir 2014 biudžete mes jo neišspręsime, nes mes uh, E, panaudosime lėšas iš savo instrumentų ir tai nenaudinga mums. Ir manau, kad neįmanoma tuo pat metu gyveninti visus pranešėjų siūlymus ir taip pat atsižvelgti visus atsakingų komitetų siūlymus. Toliau ponas Naranjo. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, ponė Jensen, už jos darbą. Jis yra labai svarbus ir aš galiu pritarti viskam, ką ką tik pasakė kolega Rikė. Bet kaip ir įprasta, kasmet susidurėme su problema. Turime apsispręsti, kokią strategiją naudosimės ir kaip padengsime visus mokėjimų įsipareigojimus. Aš turiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Prieš apsispręsdami dėl strategijos mes turime tiksliai ir aiškiai žinoti, kokioje esame situacijoje. O kągi tai reiškia? Mes turime žinoti, kiek dar sąskaitų turime apmokėti ir kokia yra jų suma. Negalime apsispręsti dėl strategijos, sakydami, kad tikriausiai reikės apmokėti milijardus, bet tai gali būti tokia suma ar kitokia suma. Ne, mums reikia žinoti tikslę sumą, kuri turi būti skaidriai apskaičiuota. Tai yra nepaprastai svarbu tiek parlamentarams, tiek ir piliečiams. Skaidrumas yra mūsų teisė. Mes turime žinoti, kokia yra padėtis. Ir kaip sakė mūsų pirmininkas, situaciją turime pasitikslinti ir dėl nuosavų išteklių Iš esmės tai yra ES biudžeto pagrindas. Jeigu sprendimas dėl nuosavų išteklių nebus pakeistas, mes vadovausimės įprasta tvarka, bet labai svarbu pradėti aiškiai visiems aiškinti apie tai, kaip yra surenkami tokie nuosavi ištekliai. Todėl reikia atvirų diskusijų su visuomenė, su suinteresuotaisiais asmenimis. Turime išsakyti aiškiai savo poziciją, turime pasakyti, kad ES turi save finansuoti kitokiu būdu. Be to, Europos parlamentas taip pat turi prisimti ir vykdyti savo atsakom įsipareigojimus ir tą daryti išmintigiau nei kad šiandien. Nei, neįmanoma paprastam žmogui paaiškinti, kaip ES yra finansuojama, iš kur ji gauna išteklių. Aš jau net nekalbu apie tai, kaip sudėtinga paaiškinti tokius klausimus, kaip pavyzdžiui Britanijos išimtis turima arba kaip apskaičiuojamos arba kaip apskaičiuojami kiti dalykai. Taigi mes turime pradėti nuo apačios, o kalbant apie mokėjimus, mums reikalingas skaidrumas, mums reikalinga informacija, turime turėti žinių apie esamą padėtį. Tik tada galime spręsti dėl taikomos strategijos. Ačiū. Ačiū. Mėly kolegos, sakiau, kad mm, pas mus lankosi Šlesviko Holšteino. -Hol atstovų grupė. Juos pakvietė Raimer Böge. Noriu Jūs pasveikinti, malonu Jūs čia matyti. Kreipiuosi draugus iš Lesvigo Holšteino. Jums pasisekė, atvykote pas mus, kai vyksta svarbiausios metų diskusijos. Svarstome ES 2014 metų biudžetą kam panaudojamos es lėšos, kaip finansuojame ES politikos rytis, kokie yra mūsų prioritetis. Apie tai šiandien e, kalbame ir mums tikrai malonu Jūs matyti čia. Pone e, direk, generalinį direktorių, ar norėtumėte pakomentuoti e, kai kuriuos e, narių išsakytus e, pastebėjimus? Ačiū pirmininkė. Visų pirma, atsakysiu į Garana Fermo užduotą klausimą dėl vėluojančių mokėjimų. Mes teikėme prioritetą mokėjimams skirtiems tiems gavėjams, e, kuriu, kuriems turėtume mokėti palūkanas už vėluojančius mokėjimus. Mes sustabdėme e, mokėjimus tiems, kurių atveju nenumatytos tokios sąlygos, kai, kai kurių valstybių atveju. Tiesiog mums teko uh, apskaičiuoti, kiek turime finansų ir uh, čia kalbu apie mokėjimus, kurių uh, kaina neišauks, jeigu jie vėluos. Manyčiau, kad tai gana aiškus atsakymas į jūsų klausimą dėl teisingumo teisme svarstomo klausimo. sulaukėme teismo generalinio advokato nuomonės e, ir žinome, kokia yra padėtis dėl 2011. Ir teismas paskelb savo e, galutinę nuomonę. Ir kai, gal, kai, kaip nurodoma tame pranešime, turėtų tas, ta nuomonė būti paskelbta už trijų ar šešių mėnesių, bent jau iki metų pabaigos uh, e, tikiuosi, metų pabaigos išgirsime nuomonę, bet tai bus sprendimas dėl 2011 metų. Jei teismas e, e, suformulas tokią nuomonę, kaip nurodoma generalinio advokato pranešime, tai yra, kad reiks e, sumokėti e, sustabdytą atlyginimų dalį, visas institucijos privalės e, susikaupti ir 2013 sumokėti tas lėšas lengva labai nebus. Ypač dėl daugiametį finansavimo programoje sudaryto susitarimo dėl atlyginimų išaldymo 2013, kaip žinote, atlyginimų e, indeksavimas vyksta e, atgalinė tvarka metų pabaigoje ir biudžete paprastai turime rezervą, bet e, šiuo konkrečiu atveju jo aiškiai nepakaks. Reikės rasti kitų finansavimo šaltinių ir noriu pakartoti, jog visos institucijos turės labai atidžiai įvertinti savo situaciją ir ieškant išteklių šaltinių. Pono Naranjo klausimas dėl nesum, neapmokėtų sąskaitų dydžio sumų. Noriu pasakyti keletą pastebėjimų, kalbant apie tai. Visų pirma, mūsų vertinimai, prognozijas yra parengiami remiantis informacija, kurią mums nuolatos siunčia e, veikiančios valstybės narės, kurios draugė su mumis e, valdo tuos finansus. kalbant apie mokėjimus, kurie juridiškai yra privalomi ir turi būti įvykdyti iki metų pabaigos, mūsų vertinimais 11 e, milijardų eurų yra suma, kurios pakaktų, kad galėtume patenkinti poreikius. Šiandien dar negaliu pasakyti, kokia tiksli suma uh, bus apskaičiuota metų pabaigoje. Kaip žinote, kiekvienais metais metų gale e, sulaukiame gana didelių sąskaitų prašymų apmokėti. Ir tuo tarpu, remiantis e, valstybių narių sunčiama informacija, mes turime šiokios tokios informacijos, tačiau tai nėra tiksli informacija. Mes svarstėme valstybių narių teikiamas, teikiamus vertinimus, jie pateikė kokį nors skaičių X e, konkretaus projekto atveju. Pavyzdžiui, egzistuoja kitas skaičius Y, kuris buvo paremtas prognozėmis ir jie gali visiškai skirtis dėl tam tikrų e, aplinkybių, taip pat dėl valstybių narių indėlio. Metų pabaigoje susidarys ir neapmokėtų e, mokėjimų dalis. Svarbiausias dalykas tai yra tų neapmokėtų sąskaitų dydis, sum, suma, skaičius. Gali būti, kad tas skaičius bus 5-6 milijardai. Praėjusiais metais e, tas skaičius nepaprastai išaugo. Mums reikėjo 15-16 milijardų kaip atrodys tas skaičius, koks jis bus, šiandien pasakyti dar yra sunku. Ir daugiau informacijos mes turėsime, kai gausime e, informacijos iš valstybių narių, iš nacionalinių administracijų. Šiuo klausimu jūs galite patys domėtis, nes kiekvieną savaitę mes skelbėme lenteles, kur atsispindi uh, E, tendencijos, evoliucija, kiek mokėjimų prašymų turime patenkinti ir kokie yra skaičiai. Tai tiek tuo tarpu galėčiau pasakyti atsakydamas į klausimą apie neapmokėtų sąskaitų dydį. Ačiū, pirmininkė. Merci. Dėkoju. Taigi norėčiau priminti, kad kitą savaitę bus trišalis susitikimas su komisija ir taryba dėl mokėjimų galėsim konkrečiau šiek tiek šios klausimus apsvarsyti. Monika, ar tu prašėjai žodžio? Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie tą biudžeto dalį, už kurią esu atsakinga. Norėčiau paklausti generalinio direktorius apie tai, kaip šis klausimas bus sprendžiamas. Netrukus vyks e, susitarimas toliau bus tęsiamos diskusijos. Nuomonė šiandien yra gan aiški, bet atrodo, kad Europos Teisingumo teismas gruožio mėnesį priims sprendimą ir atrodo, kad laimės komisija, o ne taryba ir mes gausime tuos pradinius mokėjimus. Apie tai kalbama atsargiai ir sakoma, kad tą reikėtų padaryti 13 metais, bet kągi tai reiškia, kad tai turėtų nutikti 13 metais ar bus patvirtintas taisomasis biudžetas, ar institucijos tą turės padaryti perkeldamos lėšas savo biudžetuose, tai netrodo labai pagrystas dalykas. O vėliau atrodo, suprasime, kad gruodžio mėnesį suprasime, kad visą tai turėsime sumokėti 14 metais, o 14 metais turėsime planuoti, kaip padidinti lėšas, sumokėti neapmokėtas sąskaitas už 11 ir 12 metus. Taigi, jeigu mums pavyks, nutartis pasirodys šių metų gruodžio mėnesį ir mes tada galėsime apmokėti 13 metų neapmokėtas sąskaitas. Jeigu taryba nesilaikys atsargumo principo ir rezervuos tokias papildomas lėšas, kad valstybės narės padarytų tam, tikras, tam tikrus pakeitimus savo biudžetuose. Aš e, nežinau, parlamentui vien jau skaičius yra dviženklis. Mes ir patys turėsime padidinti savo turimą biudžetą. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką komisija apie tai galvoja, kaip visa tai bus padaryta. 2011, 2012, 2013 metams, nes to negalima padaryti. Aš norėčiau ir kolegų nuomonę sužinoti, ką jūs manote, ką darys parlamentas ir kitos institucijos, norėdamos papildyti savo biudžetą, kad nebūtų taip, kad ne, nežinotume, ką daryti, jeigu biudžetas bus neigiamas. Gali būti taip, kad bus 14-15 milijonų sumos ir mes turėsime jas tada perkelti iš vienos jautės į kitą. Taigi, manau, kad turėtume elgtis atsargiai. Ir norėčiau sužinoti, ką reiškia, kad tai turėtų atsitikti 2014 metais. 13 metais, atsiprašau. E, dėkui, gerbiamas generalinis direktoriau. Monika, jūs atrodot per daug elegantiškas. Gal galėtumėt griežčiau pakalbėti? Dėkui, ponė pirmininkė. 2014 metų biudžetas, ponė Holmeier, e, komisijos pasiūlyme yra 14 metų biudžetas, į administracinės išlaidas yra e, administracinės išlaidos kaip ir yra pliuse, lyginant 11-12 metų išlaidas. ir siūloma tas administracinės išlaidas mažinti. Tai yra ir diskusijų dėrybų dėl biudžeto dalis. Generalinis advokatas, e, jo nuomonė remia ieškovus ir tai reiškia, kad ir parlamentas turės atstatyti tą atlyginimų dalį, kuri buvo nubraukta. Dabar 13 metai. Jei teismo sprendimas bent jau 11 metam, kai tas teismo sprendimas bus paskelbtas, pakartosiu ir dar papildysiu, kiekviena institucija turės pasižiūrėti, kiek pinigų turi savo kišeniai, jeigu galėčiau taip paprastai uh, suformuluoti šią mintį. Taigi kartoju, būna kažkiek dar lėšų, kurias galima panaudoti administracinėms išlaidoms 13 metų biudžete. Reiks rasti tų nepanaudotų išteklių, tie nepanaudoti ištekliai E, yra tie, kurie dėl atlyginimų išaldymo sus, e, nuo Liepos mėnesio atsirado, nes atlyginimai buvo išaldyti. E, taigi, ta, ta lėšų suma yra. Taigi, dar kartą kartoju, kiekviena institucija turi pasižiūrėti, ar savo biudžete dar turi disponuojamų sumų pagal penktąją eilutę, penktąją rubriką. O jei neturi tokių disponuojamų lėšų, tai turės rasti, iš kur finansuoti mm, tos, mm, tą atlyginimų dalį. Tai nebus lengva padaryti. Turiu galvoje antrą taisomąjį biudžetą ir aštuntą e, taisomąjį biudžetą jie sunaudos visus mokėjimų įsipareigojimus iki pat ribos. Taigi reiks rašti priemonės, kaip tuos išal, tą išaldytą atlyginimų dalį e, kompensuoti. O priemonių, kaip tai padaryti, nėra labai daug. Tų disponuojamų lėšų nėra labai daug, nebent e, pasinaudojant lankstumo priemonę. Taigi ir techniškai, ir, ir, ir laiko prasme tai bus gan sudėtinga procedūra, nes jei teismo sprendimas bus paskelbtas pakankamai vėlai, tai nebus labai daug laiko tam teisomajam biudžetui parengti. Tikiuosi, kad atsakiau tiksliau, bet nesu dar pakankamai tikslus, nes neturime visų duomenų pagal penktąją e, rubriką tikiuosi, ponė Majer dabar supranta mano mąstymo eigą, o daugiau informacijos galėsime pateikti iškart, kai žinosime e, konkrečiai teismo sprendimą. Ir tada galėsime pažiūrėti, kiek dar tokių disponuojamų lėšų turi kiekviena institucija. E, aišku, kad tos disponuojamos lėšos turės, bus panaudoti, turės būti panaudotos maksimaliai. Dėkui generalinį direktorių. Dėkui už paaiškinimus, jei atsidurtume tokioje situacijoje, kai vienintelė priemonė kompensuoti išaldytą atlyginimų dalį bus tik lankstumo priemonė, tai nebus pati geriausia situacija, bet tokia situacija yra mažai tikėtina. Bet pamatysime, kaip čia seksi situacija. An išvažiuoja gero kelio ir noriu pasakyti tiems darbuotojams, kurie šį vakar skris į Vilnių. E, su Estijos avialinijomis, tų avialinijų nėra, jos tebėra. Galima skristi per Frankfurtą. O dabar pereikime prie kito. Uh, punkto, tai yra ES agentūrų, kurios save finansuoja funkcionavimo. Studija Deloitte įmonė yra pateikusi. Thierry Van Šubrok pateiks uh, mum šią studiją. Ponas Sonie Harti ir Lionel Hart taip pat yra mūsų komitete. Taigi, jums žodis. as a Excuse me. Uh, we will give it 10 minutes to give you a short... Uh... Aš norėčiau per 10 minučių trumpai pristatyti šio tyrimo rezultatus. Kalbame apie visiškai savo lėšomis finansuojamų agentūrų pajamas. Buvo atliktas tyrimas. Tyrimas yra susijęs su dviejomis visiškai savo lėšomis finansuojamomis agentūromis CPVO ir OHIM. Šios agentūros yra ypatingos, visas savo pajamas jos surenka per mokesčius, kuriuos gauna iš savo klientų ir negauna jokių išmokų iš ES biudžeto. Be to, šioms agentūroms nėra taikoma biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūra iš Europos parlamento pusės. Šio tyrimo metu buvo žiūrima į šių agentūrų renkamus mokesčius Taip pat e, buvo žiūrama į šitų agentūrų sukaupiamas perteklinės sumas ir yra pateikiamos pastabos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo mokesčių apibrėžimo ir nuo pertekliaus traktavimo. E, šiuo metu egzistuoja labai nemažai taisyklių susijusios su šiais dviem klausimais. Pirmiausia, pagal pagrindinius šių agentūrų reglamentus agentūrų mokesčiai yra nustatomi tokiu lygiu, kuris užtikrintų, agent, kad biudžeto, agentūros biudžetas būtų subalansuotas. Jų pajamos ir išlaidos turėtų būti subalansuotos. Tai nėra aiškiai nurodyta, tačiau tokios agentūros neturėtų sukaupti pertekliaus arba deficito savo biudžete. E, šiuo metu dėl mokesčių yra sprendžiama pasitelkiant komitologijos procedūrą. E, joje dalyvauja valdybos, valdyba, valdomoji taryba, taip pat e, taryba ir komisija. Šiuo metu nėra jokių teisinių nuostatų susijusių su pertekliaus traktavimu, jeigu toks susidaro. Peržiūrėsime dabar visus šios klausimus ir pakalbėsiu apie probleminius klausimus. Pirmiausia, CPVO ir OHIM yra sukaupusius nemažus per pastarosius metus grinųjų pinigų rezervus. OHIM suma siekia 500 milijardų, o CPVO 15 e, milijonų. Taigi jie turi grinųjų pinigų rezervų ir gali tęsti savo veiklą dar trejus metus, o CPVO dar gali veiklą savo tęsti vienerius metus. Pagal pagrindinį reglamentą reikia nesukaupti perteklius, o tai reiškia, kad šio principo per pastarosius metus nebuvo laikytasi. Jeigu pažiūrėtume į tai, kaip yra nustatomi mokesčiai, valstybių narių atstovai vaidina labai svarbu vaidmenį nustatant mokesčius. Ir tame glūdi pavojus, kad nebus atsižvelgta į Europos ir valstybių narių interesus. Be to nėra aiškių taisyklių dėl to, ką daryti, kai susidaro perteklius. Ir atrodo, kad ne taip lengva rasti problemos sprendimą šiuo klausimu. Norėčiau perėti prie priemonių, kurios galėtų padėti spręsti šią problemą E, problemą. Visų pirma, reikėtų peržiūrėti finansinės šių agentūrų programas kiekvienais metais. Galbūt reikėtų pakeisti mokesčių nustatymo sistemą ir komitologijos procedūrą galėtų pakeisti kita procedūra, e, vadovaujantis Lisabonos sutartimi reikėtų nustatyti aiškias taisyklės dėl mokesčių nustatymo ir reikėtų nustatyti aiškės taisyklės, ką daryti tais atvejais, kai susikaupia biudžeto perteklius ir kaip apriboti tos mokesčius, kad nesusidarytų ir deficitas. Taigi, tais atvejais, kai perteklius nuolat susidarytų, reikėtų pritaikyti mokesčių koregavimo procedūras. Jos turėtų būti taikomos automatiškai. Taip pat būtų pravartu peržiūrėti agentūrų valdomasias struktūras, kad jos galėtų geriau atstovauti Europos, o ne nacionalinius interesus. Ir keletas išvadų dėl mokesčių ir dėl perteklinių lėšų. Pereisiu prie biudžeto vykdymo patvirtinimo. Dabar galioja tokios taisyklės, kad jos yra atleistos nuo Europos parlamento biudžeto patvirtinimo procedūros. 2012 metais buvo sudarytas tarp institucinis susitarimas tarp komisijos, parlamento ir tarybos Jame yra numatyta galimybė atsiskaityti, agentūroms atsiskaityti šioms institucijoms, tai užtikrintų didesnį skaidrumą susijusi su mokesčio nustatymais ir pertekliniais biudžetais. Vėliau Europos parlamentas arba taryba galėtų pateikti savo prašymus arba rekomendacijas šioms agentūroms. Tokia procedūra galėtų būti taikoma ir vėliau būtų galima peržiūrėti ir kitas tolesnės priemonės. Tuo aš baigsiu savo trumpą pristatymą apie atliktą tyrimą. Très bien, merci monsieur. Dėkoju, ponė. Jūsų pristatymas e, labai aiškus ponė pranešėja, ar jūs norėtumėt e, ką nors pasakyti, o po to steiksiu žodį ponė Jūtai Hauk. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Iš studijos darosi aišku, kad vyksta dalykai, kurių nelabai norėtume, ypač turint galvoje ekonominės krizės situaciją jei turime mm, galvoje biudžeto subalansavimą, tai reiškia, kad negali būti nei perteklinio, nei deficitinio biudžeto, bet čia regis įmanoma turėti biudžeto perteklių. Tai ar čia mes tada nesusidarome, nesusidurėme su situacija, kad smulkios ir vidutinės įmonės negali pasinaudoti uh, bendros rinkos teikiamais privalumais, tais privalumais ir, ir ta rinka, kurią mes nuolat iš visų jėgų propagavome. Manyčiau, kad reikia politinio dialogo ir kaip geriausiai jis turėtų būti e, struktūrizuotas, kokias išvadas galime padaryti ir studijos, e, kaip tai galėtų m, paveikti kitų agentūrų darbą. Nenoriu e, sakyti, kad turime imtis kokių tai drastiškų priemonių e, kitų agentūrų atžvilgių, bet jei galima turėti perteklinį biudžetą, tai galbūt tais e, tą praktiką e, galima pasinaudoti. Taigi labai svarbu žinoti, ką mes norime pasiekti ir ką Europos parlamentas galėtų padaryti, kad situacija pagerėtų. Subalansuotas biudžetas nėra tas pats, kas e, perteklinis ar deficitinis biudžetas. Tiek galėčiau pasakyti. Merci, Angelika. Dė dėkoju, Jūta. Ähm, Ačiū. Manau, kad ši parengta apžvalga yra tikrai labai naudinga. E, visų pirma, dėl to, kad ji patvirtina mūsų požiūrio pagristumą. Pavyzdžiui, agentūros teikia paslaugas verslui. Ir abi šios agentūros turi teisę prašyti mokesčio už savo paslaugas iš verslo įmonių. Tačiau tų mokesčių dydis turėtų būti toks, kad jo pakaktų e, finansuoti agentūrų poreikius, nedidesnis. Atsimenu, kad 2010-aisiais e, taryba teigia, kad agentūros turėtų perteklinės lėšas pervesti e, valstybėms narėms ir netgi buvo svarstama, kaip perskirstyti perteklinės lėšas. Aš manau, kad tai yra nesąmonė, reikia tai garsiai ir aiškiai pasakyti. Agentūros e, teikia paslaugas verslo įmonėms jos neturėtų būti netiesiogiai apmokestinamos, kad būtų galima iš tų surinkamų lėšų ap, finansuoti nacionalinės administracijas. Tai būtų visiškai neįtema ir tikrai nesiūlyčiau tokių pakeitimų. Ir nežinau, ar čia reikia kalbėti apie kažkokį tai automatinio mechanizmo uh, aspektą e, tų mokesčių už paslaugas nustatymę. Galbūt reiktų peržiūrėti tų rinkliavų struktūrą, bet manau, manau, kad pasiūlymas yra tikrai labai neblogas. Mažos ir vidutinės įmonės. Galime kalbėti apie cheminių medžiagų agentūrą, e, vaisto agentūrą, e, čia mm, rinkliavos mokesčiai, kurie, kurio, kurie yra tų agentūrų taikomi verslui, yra visiškai kitokie. Tai yra, mm, tų mokesčių beveik nėra. Ir mes apskaičiuojame viską, e, užtikrindami, turime pasirūpinti, kad paslauga būtų suteikta. Ir tai, man atrodo, yra logiškas sprendimas šiuo atveju. E, nes e, rinkliavos surenkamos ES mastu ir ta, tada būtų galima finansuoti nacionalinės administracijas iš tų lėšų, bet noriu padėkoti už tikrai labai gerai parengtą apžvalgą. Toliau Holmeier. Aš visiškai pritariu Jotos Haug nuomoniai jei kas nors susimastėte apie tai, e, kad reikėtų ieškoti būdų padėti Europos, e, nacionaliniams administracijoms ir institucijoms ir pasitelkti subsidijas iš Europos Sąjungos, na, reiktų labai labai gerai pagalvoti apie tai, ap, į tai įsigilinti nes tai tikrai vesų daug sumaišties fondų valdyme. Ir noriu pasakyti, kad kai kuriais atvejais įmonėms iškyla nemažai problemų e, sumokant tuos mokesčius, kai reikia sumokėti mokesčius už gaunamas paslaugas. Ir ne visos agentūros turi pakankamai darbuotojų, kad galėtų laiku išpildyti visus užsakymus. Ir man atrodo, kad ne viskas yra logiška. Maničiau, kad reikia. Noriu padėkoti už tai, kad patikite labai aiškę e, struktūrizuotą analizę savo studijoje. Svarbiausia, kad e, mokesčiai taikomi mažoms ir vidutinėms įmonėms nebūtų per dideli, kad e, paslaugos būtų prieinamos toms įmonėms, taip pat, kad agentūrose dirbtų pakankamai darbuotojų ir jeigu agentūroms, e, pati, ypač jeigu agentūroms patikimos naujos užduotis ir jei 6 tūkstančiai įmonių staiga atsiunčia e, paraiškas, prašymus, agentūros nesugebės e, visų užsakymų patenkinti ir, ir tai nukenti, taip nukenties konkurencingumas mūsų verslo. Tai tikrai gali turėti rimtų e, pasiekmių visi šie dalykai, kuriuos svarstame ir turime tai tikrai apgalvoti. Pirmininkas, ačiū. Atrodo, daugiau niekas nenori pasisakyti, žodžio neprašo. Ar jūs norėtumėte pakomentuoti tai, ką išgirdote? e, išsakyti pastebėjimai atitinka rekomendacijas, kurias m, suformulavome mūsų studijoje. Aš tikiuosi, kad ji bus jums naudinga dirbant toliau ir einant priekin. Puiku, ačiū, tai tikrai įdomi studija ir kaip sudarė visi kalbėtojai, pranešėjai E, susidaro gana keista padėtis, yra perteklinės lėšos ir, ir neaišku, kaip jas panaudoti, bet jūsų pateikta valdysenos analizė bus tikrai naudinga biudžeto komitetui. Ačiū, jūs esate laisvi. Mėly kolegos, siūlau e, tuo tarpu nutraukti mūsų darbą Esame numatę balsuoti šiandien po pietų 15 valandą. Galėčiau pasiūlyti pradėti balsavimą dabar, bet e, kadangi kolegų salėje yra nedaug ir mus aplankė, ir mus lanko dar viena e, lankytojų grupė, bet dėja aš turiu pranešti, kad posėdis tuo tarpu baigiamas. Ce, ce sont également. Euh, John, chez toi Raimeri, čia, čia irgi tavo e, e, žmonės, dar viena lankytojų grupė. <laughs> think it, uh, it's a, yeah. a bus full of yeah, uh, bus, uh, visitors yeah. and. Uh, Je salue les, les visiteurs. Vous, vous... Kreipiuosi į lankytojus. Ar jūs mane girdite? Jūs girdite vertimą į vokiečių kalbą. Tai noriu dar kartą pasveikinti e, Šlesvik-Holstein regiono atstovus, kuriuos pakvietė Raimer Bögi. Malonu jūs čia matyti, bet dėja jūs atvykote kaip tik tuo metu, kai mūsų posėd, komiteto posėdis baigiamas. Mes galėtumėm tęsti vėl, vien dėl jūsų, bet dėja šio ryto uh, klausimus jau apsvarstėme, vyko svarbios diskusijos, kalbėjome apie 2014 ES biudžetą. Uh, svarstėme, kaip jis finansuojamas, kam panaudojamos lėšos, e, kokius prioritetus mes akcentuosime. Ir dėje diskusijos baigėsi, mes darbą nutraukėme iki 15 valandos. 15 valandą susirinksime į balsavimą. Noriu pasveikinti Jūs čia Europos parlamente, mums garbė Jūs čia priimti, bet dėje Mm, neišgirsite biudžeto komiteto diskusijų. E, darbą pratesime 15 valandą, sako pirmininkas.